Máte k tomu nějaké poznámky? Pokud ne, tak zápis byl schválen. Nyní můžeme již přistoupit. Laikymo protokolą patvirtintų. Tuomet pereikime ir prie pirmojo darbo tvarkės punkto šiandien po pietų, tai yra diskusija dėl žmogaus teisų e, Nikaragvoje ir suteiksiu žodį e, rezoliucijos autoriams. Pirmiausia, Sonikui Boguslavui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dabartinė Nikaragvės prezidento Danielio Artego vykdoma politika rodo, kad viskas vyksta taip, kaip komunistiniais laikais. Kartą ateisi valdžia, labai sunku tą žmogų iš valdžios pašalinti. 2006 metais Ponas Ortega buvo išrinktas į prezidento postą ir tokiu būdu sandinistų judėjimas sugrįžo į valdžią ir jis iš karto ties valdžia ėmė taikyti baugimo, bauginimo metodus, metodus, kurie yra pernelyg gerai žinomi. Taigi jis pasitelkė slaptąją policiją, panašiai kaip Kuboje, o 2008 metais Europos.